kalbos, yra kinų kalbos kabina, jūs galite kalbėti savo gimtają kalbą, gerbiamas ambasadoriau. Taip pat galima klausytis vertimo į kinų kalbą 23 kanale. Taigi, gerbiama ponė ambasadorė, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas pirmininkė Inte, gerbiamas Inte stebėsenos grupės Kinijai e, pirminkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Man labai malonu pasindoti galimybę ir šiandien kalbėti prieš jūs. Prieš perėdama prie reikalų, norėčiau perduoti jums geriausius linkėjimus inte komiteto nariams, nes įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Inta komitetas veikė, vaidino labai svarbu neįkainamą vaidmenį skatinant e, priekybos ryšius tarp ES ir Kinijos. Mes labai vertiname jūsų įsipareigojimus ir jūsų indėlį. Kinijos ir ES santykių istorija jums yra žinoma. Atsižvelgiant į tai ir į laiko pribojimus, aš norėčiau apsiriboti šią popietę trimis temomis, kurios galėtų būti jums įdomios. Pirmiausia, e, Kinijos e, naujovės, kurios gali būti svarbios savo sąjungai, toliau Kinijos reformos ir trečia, tolesni ES e ir Kinijos priekybos ryšų plėtimas. Now, the Chinese economy has entered a new... Pirmiausia, Kinijos ekonomika perėjo naują etapą, perėjo nuo spartaus augimo prie vidutinio ir aukšto lygio augimo tempo. Dabar jau dėmesys skiriamas ne vien greičiai, bet daugiau skiriama dėmesio kokybei ir veiksmingumui. E, ekonomikos vystimas skatina investicijos ir darbo naštum, našumas, taip pat inovacijos. Ekonomika toliau vystosi, plečiasi, maždaug 7 procentai e, augimas yra ir tai yra e, e, labai didžiulis augimas lyginant su praeitinimi. Kinijos ekonomika yra labai atspari ir turi daug potencialo, suteikiant mums įvairių svertų, ir skatinant kūrybiškumą ir visuomenės produktivumą. Kaip buvo numatyta Pasaulio banko ataskaitoje, augimo strategijos pokytis ir prisitaikymas prie naujų iššūkių Kinijai suteikia naujas galimybės tapti modernę, harmoningą, kūrybingą, didelės pajamas turinčią visuomenę iki 2030 metų. Kinija virsta moderne, klestinčia visuomenė ir iki 2020 metų tokia ir taps, taip pat taps labai harmoninga e, visuomenė e, amžiaus vidurė. Kinijos visuomenė pasižymi aukštesnių išsivystimo lygių, sudėtingesnių darbo pasidalimu ir labiau optimizuota struktūra. Taip pat e, tai prisideda ir stipina ES ir Kinijos verslo ryšius. Dėl puikių rezultatų Kinijos ir ES santykiai e, labai sustiprėjo ir 2,4 milijardai e, JAV dolerių padidėjo, padidėjo nuo praėjusių metų. Europos Sąjunga pastaraisiais dešimt metų išėlės yra didžiausias prekybos partneris, o, o Kinija Europos Sąjunga antrasis didžiausias partneris. Kasdien Kinija Europos Sąjunga e, prekyboje, prekyboje, prekybai vertinama daugiau nei vienu milijardu e, dolerių. Augimas, darbo vietų kūrimas ir konkurencingumas e, taps ir, ir toliau bus svarbiausi dalykai. Kinija naudojasi naujai, naujų industrializavimo lygių, informacinių technologijų naudojimu, aug, ekologiniu auginimu. 1,3 trilijonai Europos Sąjungos, atsiprašau, JAF dolerių investicijų yra ir numatyta per ateinančius penkerius metus kad tai paskatins didesnės priekybos galimybės, ekonomikos augimo ir investicijų galimybės kitoms šalims ir regionams. Tai, žinoma, padės ir Europos Sąjungos struktūrų ir Kinijos santykių reformoms, tai leis sukurti didesnį e, potencialą ir bendrus interesus tarp Kinijos ir ES. Antra, Kinijos išsami reforma ir atsiverimas pasauliu pasauliui leido įtikinti, kad tai yra ypatingai svarbus dalykai tolesniam vystimuisi. Kinija išsamei toliau gilina reformas ir struktūrinius, struktūrinį prisitaikymą. Vyriausybė, administracija taip pat prisitaiko prie naujų iššūkių ir stengiamasi panaikinti visas kliūtis ir toliau skatinti rinkos vystimasi. Kinija reformuoja fiskalinę mokesčių sistemą, kainodaro sistemą ir valstybės kapitalo valdymą. Kaim, Kinija ir toliau skatins reformas ir vystimas, skatins liberalizavimą ir priekybos bei investicijų skatinimą. Kinija ir toliau didina importą. Pernant užsienio tiesiog investicijų Kinijoje pasiekė 120 milijardų JAF dolerių. Ir tiesioginės e, užsienio investicijos labai išaugo. Kinijos e, investicijos yra 103 milijardai JAV dolerių. Kinija darysis vis atveresnė pasaulio ir ta politika, kuris skatys užsienio investicijas, nepasikeis. Teisėtos teisės ir interesai e, tiek investitorių, tiek užsienio įmonių bus geriau apsaugoti ir bus teikiamos geresnės paslaugos. Siekiant sukurti naują atvirą ekonomiką, Kinija transformuojasi ir keičiasi, atnaujina savo užsienio priekybą ir didina paslaugų priekybos dalį, laikydamasi aktyvesnės importo politikos siekia importuoti pažangiausią technologiją ir svarbiausią įrangą. Kinė stengiasi panaudoti užsienio kapitalą, siekdama sukurti skaidrę, nuspėjamą, prognozuojamą mm, verslo aplinką. Taip pat yra peržiūrimas katalogas dėl gairių užsienio investicijoms. Šio katalogo tikslas yra atnaujinti egzistuojančią užsienio investicijų valdymo sistemą ir pritaikyti tą modelį prie nacionalinių sąlygų. Taip pat svarbu, kad Kinija įvedė naują sistemą užsienio investicijų nagrinėjimo, analizavimo ir patvirtinimu. Ir tai yra daroma e, remiantis informacijos e, rinkimu, kaupimu ir analizavimu. Kinija dirba su atitinkamomis šali, e, šalimis, kuriant šilko kelio ekonominį ruožą Ir Kinija taip pat labai aktyviai kūrė bandomosius e, projektus Šanhajo ir kitose didžiosiuose miestuose. Yra nustatomos nacionalinės strategijos ir vadinamieji neigiami sąrašai. Taip pat stengiamasi pagerinti perinamų laikotarpio reglamentavimą ir vėlesnį reglamentavimą. Socialinis ir ekonominis Kinijos vystimasis, naujų, naujas išsamių reformų raundas e, tęsiasi, jau, gav, jau tai davė mums norimų rezultatų ir manome, kad ateitie mums tai duos dar daugiau pagėdaujamų dividendų. Toliau yra plečiami ES ir Kinijos prekybiniai ryšiai. Pastarį dešimtmečiai es Kinijos santykių e, davė gerų rezultatų. Gali skirtis isto, istorija šalių, ideologija, socialinės sistemos, bet jeigu jos gerbė vienas kitą, jeigu stiprina bendradarbiavimą ir ryšius, jeigu vienodai traktuoja, pagarbiai traktuoja vieną kitą ir atideda į šalį visus skirtumus, tuomet tokios šalis gali uh, dirbti kartu ir sukurti labai išsames strateginės partnerystės. Tiek Kinija, tiek Europos Sąjunga gauna didžiulę naudą ir tai yra 40 metų ES ir Kinijos diplomatinių ryšių, 40 metis. Svarbiausi bruožai yra taika, augimas, reformos ir civilizacija vykda, vykdomi aukšto lygio e, vizitai. Ir neseniai ES aukšti pareigūnai lankėsi Kinijoje. Gegužės pradžioje aukšto. E, Kancler Yang Jiechi, the fifth. Vyriausiai galiotinė Mogerinė lankėsi Kinijoje ir buvo užtikrintas labai aukšto lygio strateginis dialogas. Netrukus Kinijoje mes surenksime 17 Kinijos ES viršūnių susitikimą Briuselėje ir tai apims visą spektrą dvišalių santykių ir svarbiausia, tai bus padėti pagrindai ateities ryšiams. Viršūnių susitikimas po jo vyks naujas ekonominių ir socialinių dėrybų raundas – Ir siekiant sureaguoti į mūsų prioritetus, mūsų darbo atvarkėse, turime užtikrinti, kad ekonomika abiejų tiek ES, tiek Kinijos ekonomika būtų pagrindinis variklis pasaulio ekonomikos augimo. ES Kinijos 2020 metų strategija yra ypatingai svarbi ir dėrybos bus perkeltos į aukštesnį lygį, į dvišalius susitarimus. Šis siekis liudija mūsų bendrą viziją. Tai yra sukurti vieną bendrą išsame teisinę sistemą, kuri užtikrintų e, prognozuojama ilgalaikė prieiga Kinijos įmonėms ES rinkas ir, ir atvirkščiai. Nuo 2013 metų pabaigos ES ir Kinė suringė penkis dėrybų raundus. Tai vyko labai konstruktyviai ir sklandžiai. Penkto dėrybų raundo metu, kuris vyko prieš porą savaičių, dvi šalis ir toliau keitėsi nuomonėmis dėl siūlomų dokumentų. Buvo padėti tvirti pagrindai ateičiai, ateities išsameoms dėryboms siekiant e, tikslų užtikrinti klėstėjimą, Kinė stengiasi kuo sparčiau e, plėtoti laisvos prekybos zoną. Kinijos e, laisvos prekybos zonos su Australija užtikrina ekonominę partnerystę Kinija, Japonija yra vienos iš prioritetinių šalių. Mes tikimės, kad Kinija ir ES išnagrinėjęs išsamų Kinijos ir mm, ES laisvos prekybos susitarimą ir tai suteiks ilgalaikę perspektyvą. Žinoma, būtų pageidautina, kad abi šalis, abi šalis atliktų bendrą įgyvendinamumo studiją. Mes manome, kad toks dalykas leistų išlošti abie, abiem šalim, tik Europo, tiek ES, tiek Kinijai. Iš tiesų, tai, kad Kinija ir ES dirba kartu, nagrinėdamos galimybės, kaip būtų galima palengvinti, pagerinti bendradarbiavimą e, tarp Kinijos ir ES piliečių, e, supaprastinant vizų režimus, skatinant priekybą tarp dviejų šalių. Tai leistų verslams ir, verslui ir vietos bendruomenėms gauti geresnių rezultatų iš ES ir Kinijos bendradarbiavimo. Viena, viena iš sėkmės istorijų Kinijos ir ES bendradarbiavimo yra tinkamas valdymas e, problemiškų situacijų Kinė ir ES nustat, e, sukūrė e, prekybos ginčių sprendimo sistemą, kurioje per dialogą ir dėrybas yra sprendžiamos problemos. Atsižvelgiant į Kinijos ir ES prekybos mastą ir glaudesnius ryšius, yra visiškai suprantama, kad įvyksta tam tikros trinties didesnės ar mažesnės. Tai yra normalus dalykas. Bet kas yra svarbiausia, tai yra politinis įsipareigojimas tiek iš Kinijos, tiek iš jas pusės visą laiką laikyti, e, atsižvelgti ilgalaikius interesus ir išspręsti priekybos e, trikdžius ir nesutarimus stabiliai, tvariai, ieškant abipusiai naudingų sprendimų. Mes manome, kad ES ir Kinijos sprendimai yra subrendę, atsparus ir pakankamai stiprus, kad galėtų iš, išlikti ir, ir, ir išlikti tvirti, atlaikyti visus išbandymus. Daugia šalių priekybos sistemų uh, skatintoje Kinija yra pasiryžusi stiprinti bendradarbiavimą, koordinavimą, informacijos keitimąsi su ES visose dėrybų randuose, taip pat ir dėrybose su pasaulio priekybos organizacija. Ir sudaryti platų informacinį ir technologijų susitarimą. Ir Kinė turėtų peržiūrėti susitarimą dėl viešųjų pirkimų. Mes manome, kad kaip dvi didžiausios ekonominės sistemos, Kinė ir ES, turi susilaikyti nuo e, protekcionistinių priemonių. Reikia išlikti budriems prieš įvairias prekybos protekcionizmo formas ir iš vien dirbti, kuriant atvirą, stabilų, sąžiningą, taisyklėmis grindžiamą e, pasaulinę prekybos sistemą. Baigdama norėčiau dar iškelti vieną labai svarbų klausimą, kuris tikrai nėra jums naujas klausimas. Mes tikimės, kad ES priims formalų teisingą sprendimą, suteikdama Kinijai rinkos ekonomikos statusą. Pabaigai pasakysiu štai, kad pripažįstant dinamiškumą, strateginę svarbą ir indėlį prie regionų ir viso pasaulio tos strateginės partnerystės, e, kuri yra sukurta tarp ES ir Kinijos, mes turime sutelkti dėmesį, kad Kinija ir ES labiau įsitrauktų ir aktyviai skatintų mūsų bendrus interesus. Mes turime stiprinti mūsų partnerystę, užtikrinti taiką, ekonomį augimą, reformas ir civilizaciją. Mes dėkojame ir laukiame tolesnio bendradarbiavimo iš jūsų visų pusės ir iš INTA komiteto pusės. Ačiū. Ačiū labai gerbiamą ambasadorę. Turime aštuonis e, asmenys paprašysiu žodžio, kiekvienam bus skirta po tris minutės. Tikiuosi neprieštaraujate, pradėsime nuo pono Vinklerio. Ačiū labai, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti ambasadoriai, kad atvyko pas mus ir pasidalijo savo nuomonėmis bei išvalgomis. Tikrai visai e, e, įdomios informacijos buvo pristatyta taip pat apie tą naująją, naująją normaliją ekonominę sistemą. Ir tai manau, kad ES kažkuria dalimi taip pat dalyvauja toje sistemoje ir norėčiau užduoti tris klausimus. Jie yra gana konkretus ir yra susiję su tais interesais, kuriuos turi ES pramonės atstovai bendradarbiavime su Kinija. Taip pat tie klausimai yra susiję ir su mūsų patirtimi, bendraujant su e, pramonės e, rūmais atstovaujančiais ES Kinijoje. Jūs minėjote ES ir Kinijos investicijų sustarimo dėrybas ir kalbėjote apie tai, kad vyko penki diskusijų raundai Na ir vienas iš svarbiausių klausimų, kuris aptariamas, yra geresnė galimybė patekti į rinką ES įmonėms, patekti į Kinijos rinką turiuomenyje. Ir buvo parengtos ataskaitos e, parlamente ir ten yra sakoma, kad užsienio įmonė susiduria su nemažai ribojimų, taip pat net ir naujų ribojimų yra įvedama, kai įmonės bando pradėti veiklą Kinijoje. Iš ties būtų džiugu, jeigu būtų pasiekta pažangos šioje srityje. Norėčiau paklausti, gerbiamą ekscelenciją, kokia yra jūsų nuomonė šio klausimu, e, būtent dėl tų vykstančių dėrybų bei galimybės patekti į rinką. Kitas mano klausimas yra daugiau ar mažiau susijęs su pirmoju, tačiau galbūt yra toks konkretesnis. Jūs kalbėjote apie reformas ir uh, vienas itin svarbius sektorius, kur yra vykdomos tikrai spūdingos reformos Kinijoje, tai yra bankininkystės sektorius. Ir be abejo, kai yra kalbama apie bankininkystės sektorių, sudėtinga išvengti diskusijų apie informacinės technologijas juk tai yra susijęs su bankininkystės sektoriumi, juk tai turi būti saugios, kontroliuojamos technologijos, ypač bankininkystės rytyje, tai yra gyvybiškai svarbu. Kai kuriuose ataskaitose yra kalbama apie tai, kad e, tarsi matyti tam tikrų uh, informacinių technologijų rinkos uždarimo ženklų turiuomenyje būtent ES įmonės bandančias patekti į tą sektorių. Tad norėčiau išgirsti daugiau informacijos, galbūt turėtumėte kažkokių komentarų šiuo klausimu. Ir dar vienas dalykas. E, žinau, kad labai svarbi sveikatos priežiūros sistemos reforma įgyvendinama Kinijoje ir be abejo jų vien savo didžiu jų yra įspūdinga. Na ir labai svarbus klausimas būtų vaistų pramonė bei tos galimybės, kurias ES vaistų pramonės E, galėtų įgyvendinti bendradarbiaujant, įgyvendinant tą e, sveikatos priežiūros sistemos reformą Kinijoje. Ačiū, tikiuosi išgirsti atsakymus į savo klausimus. Dėkoju. Dėkoju gerbiamam pranešėjui. Dabar norėčiau suteikti žodį šešėliniams pranešėjams. Pradėsime nuo ponės Moska. Ačiū labai. Aš taip pat norėčiau padėkoti gerbiamai ambasadoriai už tokį tikrai išsamų panoraminį situacijos pristatymą, buvo kalbėta apie ekonominės reformas, apie tai, kokius pokyčius išgyvena šalis. Na ir taip pat norėčiau užduoti keletą klausimų. Girdėjau naujienų apie tai, kad yra pradėtas gyvendinti e, Azijos investicijų planas ir nemažai ES valstybių narių norėtų prisijungti prie tos programos, tad norėčiau paklausti. Ar ambasadorius galėtų daugiau papasakoti, kaip tai yra susiję su platesnė Kinijos geopolitinė ir ekonominė strategija, kurią šiandieną pristatėte? Dar vienas klausimas, kurį norėčiau užduoti, jis yra susijęs su ta tema, kurią gana dažnai kalbama ir šyrit kaip tik komiteto posėdėje apie tai buvo kalbėta, tai yra geografinių nuorodų klausimas. Negirdėjome jokių tolesnių žinių ar informacijos po paskutinio susitikimo birželio mėnesį, turiuomenėje ES ir Kinijos susitikimą. Ar e, yra kažkokių naujienų, kokių tolesnių žingsnių būtų galima imti šioje srityje? Man atrodo, kad galbūt tam tikroje klavėtėje atsidūrėme, o galbūt klystų ir galima tikėtis pažangos artimiausioje ateityje. E, šioje geografinių nuorodų srityje. Galbūt galėtumėte daugiau papasakoti, kokių problemų vis dar yra, kaip būtų galima jas įve, į, į, įveikti, nes tikrai labai svarbi abiems pusėms tema. Na, o dėl intelektinės nusavybės teisų apsaugos. ES itin domina šis rytis ir mes tikrai norėtume sužinoti, Ar nebūtų įmanoma rasti kažkokį tai bendrą bendradarbiavimo pagrindą, tarpusavio pripažinimo pagrindą? Ir paskutinis klausimas dėl jūsų minėto elemento. Tai kalbėjote, kad norima išvengti to protekcionistinio požiūrio, tačiau būtų įdomu išgirsti daugiau apie Kinijos siekius ir ketinimus. Šių metų vasario mėnesį Buvo e, PPO parengta deklaracija. Dėl tam tikrų su plieno pramonė susijusių aspektų Kinijoje, tad norėčiau paklausti, e, kokie yra Kinijos planai e, susiję su muito mokesčiais taikomais tiems gaminiams, ar ketinama teikti apeliaciją. Ačiū. Dėkoju, dabar Helmutas Šulcas, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti gerbiamai ambasadoriui už tikrai išsame įžanginę kalbą, kuri puikiai pristatė tarp ES ir Kinijos vykstantį bendradarbiavimą. Nebejoju, jog visi sutarsime dėl to, kad ateityje nebejotinai reikės gilinti mūsų bendradarbiavimą ir užmėgsti dar glaudesnius ekonominius ryšius. Nes Kinijos plėtra daro tiesioginę įtaką ES ir ES plėtra savo ruoštų daro tiesioginę įtaką Kinijai. Ta tikrai Laukime strateginės planavimo grupės e, susitikimo, taip pat ES ir Kinijos viršūnės susitikimo. Tai yra du iš svarbiausių busimų renginių. Ir be abejo, būtų labai gerai ženkliai prisidėti prie to bendradarbiavimo, kuris yra vykdomas. Gerbiama ambasadorė, kalbant apie investicijų sustarimą bei galimybę patekti į rinką. Ir jeigu kalbėtume apie Azijos infrastruktūrinį investicijų banką, taip svarbu įveikti tos sunkumus susijusius su dvišaliais santykiais. Ir tai reiškia, kad tuo pačiu mes tarsi kalbame apie tą poveikį kuris yra daromas realioms sąlygoms, tai yra pavyzdžiui darbo sąlygoms, taip pat užimtumo politikai. Tai yra itin svarbus elementai susiję su ekonominiu bendradarbiavimu tarp prekybinių partnerių. Na, o kaip dėl aplinkosauginių standartų bei panašių dalykų? Juk tikrai daug aktualių klausimų su tuo susiję ir man įdomu yra vienas dalykas. Jūs taip pat apie tai kalbėjote. Kokie yra jūsų lūkesčiai susiję su busimomis dėrybomis, busimų dėrybų raundų dėl investicijų susitarimo. Per praeitą kadenciją Europos parlamentas nusprendė, kad investuotojai turėtų prisimti tam tikrus įsipareigojimus, jeigu jie nori prisidėti prie ekonominės plėtros. Tad tiesiog norėjau paklausti, kokia yra jūsų nuomonė šiais klausimais. Taip pat Norėčiau sužinoti, kaip ketinate prisidėti prie pasaulinės prekybos e, klausimų e, bei problemų ir kaip būtų galima įveikti tą sąstingį susijusi su Dohos dėrybomis. Metų pabaigoje yra numatytas ministrų susitikimas Kinijoje. Ir norėčiau paklausti, e, ar numatote kažkokių galimų sunkumų ateityje ir galbūt ES ir Kinija galėtų labiau bendradarbiauti siekdama gerų rezultatų. Ponas Prugmanas, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Šiandien buvo kalbėta apie investicijų apsaugą. Žinia, kad nemažai kritiko žodžių išsakoma dėl investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo sistemos ir komisija bando reformuoti šią priemonę, tad norėčiau paklausti, kokia yra jūsų nuomonė, e, kaip būtų galima pagerinti jos turinį. Dar vienas klausimas. Tvari plėtra yra viena iš tų dėrybinių elementų, e, aktuali ne tik mano frakcijai, bet ir visam Europos parlamentui. Ir tikrai būtų sudėtinga šiam parlamentui e, pritarti busimam sustarimui, jeigu nebus atsižvelgta į šį aktualų klausimą. Na ir neretai sakoma, kad komisija yra gana silpna ir nėra tinkamo įgyvendinimo mechanizmo susijusio su įsipareigojimais, kuriuos prisijima susitarimo šalis. Na ir e, mums, civilietinės visuomenės stebėsenos mechanizmas, uh, būtų tikrai didžiulis privalumas, lygiai taip pat kaip ir sustabdymo mechanizmas, jeigu yra vykdomi įtin dideli žmogaus teisų pažeidimai. Ar manote, kad jūsų vyriausybė būtų pasirengusi įtraukti tokius įsipareigojimus į susitarimą? Ačiū. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu gana trumpai. Norėčiau porą pastabėlių išsakyti. Visų pirma, norėčiau pasveikinti gerbiamą ambasadorę e, dėl jos tokio iškalbingumo ir puikios anglų kalbos. Na ir taip, nemažai buvo kalbėta apie priekybą ir apie tuos didžiulius priekybi, priekybos mastus e, tarp Europos Sąjungos e, įmonių ir Kinijos įmonių. Buvo minėtas vieno milijardo eurų skaičius per dieną. Ir šim, daugiau nei 100 milijardų per 2014 metus, atsiprašau, daugiau nei 400 milijardų eurų per 2014 metus. Tai tikrai itin didžiuliai prekybos mastai ir kalbant apie šią prekybą, džiugu, kad jį vyksta, tai suprantame, kad Kinė nėra ES narė, nėra ir laisvosios prekybos susitarimo ir kalbant apie Britanijos politikus, galbūt mes tarsi apgavome e, savo rinkėjus, sakydami jiems, kad norint vykdytis prekybą su ES, reikia būti ES nare. Panašu, kad tai netiesa. Na ir kalbant apie laisvosios prekybos sutartis, ambasadorė minėjo, kad su Kinėje, Naujoje Zelandija, Australija yra sudariusi tokius sustarimus, taip pat Čilija, Čilė, net, a, Islandija turi sudariusi laisvosios prekybos susitarimą su Kinėje. Ir vieninteliai turbūt, kurie neturi tokio sustarimo, yra Europos Sąjunga. Ir ambasadorė e, minėjo, kad taip, yra tikėtina, kad toks sustarimas bus sudarytas. Tačiau norėčiau ambasadoriui užduoti vieną klausimą. Anksčiau kalbėjome apie įgyvendinimą e, susijusių su intelektiniu nuosavybės teisių apsauga trečiosiose šalise už ES ribų. Na ir mano biure dirba Britanijos muzikos pramonės atstovas ir jam nerima kelia tai, jog nėra saugomos e, muzikos kūrinių e, intelektinės nusavybės teisės ir tos teisės pažeidžiamos Kinijoje. Tad norėčiau paklausti ambasadorės, ar yra kažkokių pagristų vilčių, jog Kinijos vyriausybė stebinti situaciją su intelektinės nusavybės teisėmis galėtų kažkaip į tai reaguoti ir bent jau muzikos pramonės rytyje e, galėtų užtikrinti tas teisės. Apie vaistų sritį šiandieną nekalbu. Ačiū, ponas Sikal, prašau. Grazie Presidente, eh, sono particolarmente soddisfatto del... Ačiū, ponė pirmininkė, labai dėkoju. Man labai įdomios yra ambasadorės pastabos. Labai smagu, kad jie nori aptarti visą tai su komitetu. Tiesa, kad Kinija yra ta rinka, kuri nepaprastai sparčiai auga ir tai traukia Europos investuotojus. Dėl to tie žingsniai nauji yra labai svarbus. Aš manau, kad mums reikėtų aiškiai suprasti, kaip tie tolesni žingsniai gali būti įgyvendinami praktikoje. Taigi norėčiau užduoti kelis klausimus ambasadoriai ir tai labiau gal panašu į rekomendacijas. Mano supratimu, reikia aiškiai žinoti, kas yra daroma, norint užtikrinti tinkamą PPO reglamento taikymą, ypač kai kalbame apie valstybės paramą, taip pat apie intelektinę nuosavybę. Be to norėčiau žinoti, kaip yra siekiama užtikrinti visų prekybos partnerių e, garantijas ir e, jų traktavimą. Reikia užkirsti kelią biurokratinėms e, kliūtims. Taip pat būtina atverti rinką užsienio prekiams ir paslaugoms. Galbūt reikėtų daugiau skaidrių ir veiksmingų garantijų tam, kad būtų užtikrinamos lygios užsienio įmonių dalyvavimo galimybės, ypač kai kalbame apie viešojo sektoriaus konkursus. Dar norėčiau paminėti aplink, aplinką. Kinėje siekia sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų kiekį ir kągi jūs ketinate nuveikti aplinkosaugos rytyje. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ambasadoriui už tai, kad šiandieną atvyko su mumis padiskutuoti. Aš norėčiau užduoti kelias klausimus ir išsakyti kelias pastabas. Pirmiausia, Norėčiau sužinoti, kaip ambasadorė vertina štai ką. Kaip mes galime sustiprinti ekonominius ir prekybos ryšius tarp ES ir Kinijos liaudės Respublikos. Juk konkurencingumas ES ir Kinijos įmonių yra labai nevienodas. Galioja skirtingi standartai ir skirtingi reglamentai, kurie yra taikomi toms įmonėms. Antra, galbūt jos ekscelencija mums papasakotų daugiau apie geografinės nuorodas ir dėl jų vykstančias dėrybas, kaipgi viskas plėtojasi. Toliau. Bet kuri šalis, kuri nori būti atvira ekonomika, privalo turėti atvirus e, viešojo konkurso procesus. Kaipgi Kinija tai vertina, ar nori atverti savo e, viešojo sektoriaus rinką. Taip pat kaipgi dėl vizų, tam, kad Europos įmonės galėtų dalyvauti Kinijos projektuose. Galiausiai, kalbant apie rinkos ekonomiką, norėčiau sužinoti, kaip Kinija formuoja kainas kai yra kalbama apie laisvą prekių ir paslaugų tiekimą. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Ambasadorė, e, tikiuosi, kad leisite ir man užduoti tris klausimus. Visų pirma, dėl rinkos ekonomikos statuso. Egzistuoja penki kriterijai, kuriuos reikia atitikti, norint gauti tą statusą. Ar Kinija gali pasakyti, kad tie kriterijai iš tiesų yra arba bus atitinkami? Juk tai yra iš ankstinės sąlygos tam, kad vėliau šalis būtų traktuojama kaip rinkos ekonomika. Antra, susitarimas su Baliu ir diskusijos dėl priekybos priemonių. PPO kontekste buvo daroma pažanga, tad aš norėčiau sužinoti, kaip Jūs vertinate Kinijos vaidmenį toje ministrų konferencijoje, kuri vyks rudenį. Kaip yra vystoma priekybos e, priemonių idėja vertinant PPO kontekste? Toliau. Panašu, kad e, yra daugiau Kinijos tiesioginių investicijų Europoje ir aišku, mums tų investicijų reikia, čia abejonių nekyla, bet man įdomu yra štai kas. Kaip Jūs vertinate investicijų galimybės ir sąlygas Europoje? Mes norime ir toliau pritraukti Kinijos investicijas Europoje. Dabar suteiksiu žodį komisijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ambasadoriai už puikų pranešimą. Iš savo pusės galiu patvirtinti, kad mes labai intensyviai visais lygiais dirbame su Kinija ir dvišaliu, ir daugia šaliu lygiu. Kinija yra praktiškai didžiausia mūsų prekybos partnerė. E, mes sakome, kad maždaug e, vienas milijardas eurų e, prekių yra apsikeičiama kiekvieną dieną. Tai čia kalbu apie prekes. bet e, būtina užtikrinti vienodas sąlygas tam, kad būtų panaikintos patikimo į rinką kliūtis. Čia labai e, svarbios yra ir dvišalės diskusijos. Mes žinome, kad sunku yra pasiekti susitarimo, bet kalbant apie e, viešąjį pirkimą, tai mes taip pat sieksime jo ateityje. Be to siekiama informacinių technologijų susitarimą ir čia tikimės Kinijos įsitraukimo. Taip pat vyksta ir intelektinės nusavybės teisių dialogas, be to yra deramasi dėl geografinių nuorodų. Čia išlieka daug neišspręstų klausimų. Mes džiaugiamės Čičingping pradėtų procesų Kinijoje. Aišku, Kinijoje kyla daugybė iššūkių, su kuriais susiduria vyriausybė ir gyventojai. Mes žinome, kad procesas užtruks. Čia numatome 2020 metus. Reikės laiko tam, kad viskas būtų įgyvendinta. Bet mes tikimės, kad mūsų ryšiai prisidės prie šio proceso. Mums visiems yra svarbu išlaikyti atvirus ir tvirtus prekybos ryšius su Kinija. Mūsų darbotvarkė yra aiški, ją patvirtinome 2013-aisiais, taip pat turime 2020 m. strateginio bendradarbiavimo strategiją. Be to vyksta penktasis dėrybų raundas dėl investicijų. Paskutinis dialogas buvo labai vaisingas ir mes e, toliau laukiame šešto raundo, kai jau pereisime prie teksto detalių. O vėliau šiais metais e, tęsime diskusijas dėl patikimo į rinką. Kaip jau sakiau, birželio mėnesį Briuselėje vyks ES ir Kinijos aukštų pareigūnų susitikimas, taip pat e, Pekinė vyks susitikimas, o po vasaros mes toliau tęsime darbą su Kinija ir stiprinsime savo prekybos santykius. Ačiū. Dėkoju. Dabar paprašysiu ponios ambasadorės pas, pasisakyti. Dar dešimt minučių jums, per kurias galėsite atsakyti į klausimus. Manau, kad e, tai yra misija neįmanoma, tad pasistengsiu kalbėti kaip įmanoma trumpiau. Buvo užduota daug klausimų, kurie yra susiję su išsamiu investicijų susitarimu. Kaip jau minėjau, tai yra procesas, kuris pasitarnaus mūsų bendriems interesams. Tai yra scenarius, kurio dėka laimės visi. Tos darybos vis dar vyksta. Aš pati asmeniškai nesu į tas darybas įsitraukusi ir detalių nežinau. Bet galiu pasakyti, jog esu įsitikinusi, kad rezultatai bus puikus, kad bus susitarta dėl investicijų. Kaip jau sakiau, tai yra naudinga abipusiems interesams. Tas susitarimas bus išsamus, e, taigi bus įtraukti tie klausimai, kurie čia buvo paminėti. Tikslas yra užtikrinti ilgą laikį patekimą į abi rinkas, ir į Kinijos, ir į ES. Tai leis garantuoti investuotojų apsaugą. Ką tik kolega iš ES nurodė, jog diskusijos vyksta ir visos įsitraukusios šalis yra įsipareigojusios glaudžiai bendradarbiauti bei siekti gerų rezultatų. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl infrastruktūros investicijų banko Azijos. Šis bankas buvo įsteigtas tam, kad patenkintų poreikius esančius Azijoje. Mes siekiame pagerinti infrastruktūros jungtis. Azija dabar auga, tai yra labai dinamiškas regionas. Vadinasi, mums būtinos investicijos į infrastruktūrą. Pinigų netrūksta, bet mums reikia sistemos, kuri leistų garantuoti finansavimą. Finansavimas iš esamų finansinių institucijų, tokių kaip IMF, Tarptautinis valiutos, Tarptautinio valiutos fondo yra labai svarbios tai yra labai naudinga regionui. O mano minėtas Azijos investicijų bankas yra skaidri ir išsami priemonė. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas infrastruktūros investicijoms Azijoje, taip pat infrastruktūros jungčių stiprinimui ir inovacijų plėtojimui. Kiek žinau, yra 46 ir 47 steigimieji nariai. Manau, kad jie rengia hartiją, taip pat rengia sprendimų prieimimo mechanizmą bei sprendžia kitus aktualius klausimus, tokius kaip akcijų pasidalimas ir panašiai. Tikiu, kad sprendimai bus priimami konsensusu tas bankas atitiks aukštus tarptautinius standartus. Jis uh, užtikrins aukšto lygio profesionalumą ir veiksmingumą. Taip pat bus remiamasi Pasaulio banko, Azijos plėtros banko patirtimi, taip pat kaip ir Europos investicijų banko patirtimi. Taigi, Azijos investicijų bankas sustiprins koordinavimąsi su jau esamomis daugiašalėmis organizacijomis. Esu tikra, kad visos tos institucijos pagelbės viena kitai ir net mes viena kitos. Tai tiek galiu papasakoti apie Azijos investicijų banką. Buvo taip pat klausima apie Kinijos atvirumą. Jei pasižiūrėtumėte į e, Kotjan pranešimą pateiktą prieš mėnesį, tai pamatytumėte, kad Kinija numato aukštos kokybės atsiverimą. Mes pereisime prie naujos ir atviros ekonomikos. Aš jau kalbėjau apie tai, kad ketiname stiprinti prekybą su užsieniu ir be to mes norime imtis aktyvesnio uh, veikimo dėl kapitalo taip pat norime, kad paslaugų ir gamybos sektorius būtų atviresnis. Dar vienas parlamento narys kalbėjo apie medicinos reformą. Tai galima būtų įtraukti į paslaugas tai noriu paminėti, kad paslaugų sektorius taip pat bus atviresnis. Negana to, mes numatysime valdymo sistemą užsienio investicijų projektams. Trumpai tariant, Kinijai labai naudingas buvo atsiverimas ir mes toliau e, jo sieksime durų, neužversime, tik tai jas plačiau atidarysime. Buvo užduotas klausimas dėl intelektinės nuosavybės teisių. Buvo išsakyta daug abejonių dėl intelektinės nuosavybės teisių tinkamumo ir jų apsaugos Kinijoje. Mano atsakymas yra toks. Kaip ir ES, taip ir Kinija tiki, kad inovacijos ir kūrybingumas yra būtinas socialiniam ir ekonominiam progresui. Labai svarbu, kad inovacijos ir kūrybingumas būtų atlyginti ir kad pasitarnautų e, ekonominiai pažangai. Be abejo, kaip ir bet kuri kita šalis, Kinija taip pat susiduria su problemomis dėl intelektinės nusavybės teisų apsaugos. Vis dėlto reikėtų atsižvelgti į didžiulės Kinijos vyriausybės pastangas ir per pastaruosius keliarius metus padarytą pažangą intelektinių nusavybės teisų apsaugos rytyje. Mes ir toliau darysime viską, ką galime, kad garantuotume, jog intelektinė nusavybė būtų tinkamai apsaugota. Dar buvo kalbama apie IT bankininkystę. Aš nelabai supratau klausimą, bet noriu pasakyti štai ką. Kinija e, nori atsiverti, ką tik jau tai sakiau, ir Kinijos internetas yra atviras, taip pat kaip ir interneto rinka. Informacinės ir komunikacijų technologijos yra labai plačiai pasitelkiamos Kinijoje. Mums taip pat labai rūpi kibernetinis saugumas. Ir Kinija ir ES susiduria su panašiais iššūkiais. Mums rūpi kibernetinis saugumas, kaip ir kitoms šalims. Taigi, kaip jau sakiau, Kinija turi patį didžiausią interneto vartotojų skaičių maždaug 400 milijonų žmonių. Dabar Kinija tampa kibernetinių atakų auka. Mes atsiliekame interneto technologijų vystimo srityje. Mes privalome vystyti technologijas ir taip pat užtikrinti interneto saugumą. Mes turime įvairių priemonių, teisės aktų bei reglamentų, e, kurie e, padeda e, spręsti interneto infrastruktūros klausimus ir taip pat užtikrinti saugų ir platų informacijos sklydimą. Tikiu, kad ir Europoje jūs tai darote. Kinija taip pat gins teisėtas savo piliečių teisės. Taip pat kaip ir įmonių teisės, kai jos atitinka įstatymus. Čia aš kalbu ir apie ES įmonės, kurios plės savo veiklą Kinijoje. Dar buvo užduotas klausimas apie aplinkosaugą. Esu tikra, kad jei pasižiūrėsite į mūsų ataskaitą, tai pamatysite, kad buvo padaryta didžiulė pažanga. Pavyzdžiui, pernai mes e, CO2 sumažinome daugiau nei 3 procentais. Taip pat e, sumažinome ir amonijako bei azoto išmetalus maždaug 2 procentais. mes ir toliau, kaip įmanydami, kovosime su oro tarša bei aktyviai kovosime su klimato kaitos keliamais iššūkiais. Taip pat sieksime užtikrinti ETS taisyklės. Vis plačiau naudosime vėjo energiją, biomasę ir taip pat plėtosime vandens energiją. Mums vystant ir atominę energiją, labai svarbus yra saugumas. Taip pat plėtosime ir skaluninių dujų išgavimą. Stengsimės užtikrinti tausų energijos vartojimo tokiuose srityse kaip gamyba, transportas ir statyba. Be to, Buvo užduotas klausimas dėl visų supaprastinimo režimo tarp Kinijos ir ES. Mes dirbaime šioje srityje. Vos prieš kelias dienas vyko dar vienas diskusijų raundas Pekine. E, diskutavome su ES partneriais. Žinau, kad ES turi užtikrinti tinkamą koordinaciją, kadangi turi 28 valstybės narės ir tam prireikia daug laiko. Vis dėlto tikiu, kad yra daroma puikia pažanga. Viliuosi, kad iki būsimo ES ir Kinijos viršūnių susitikimo mes jau būsime padarę konkrečią pažangą vizų supaprastinimo režime. Tai yra svarbu norint stiprinti prekybos ryšius tarp mūsų regionų. Buvo užduota dar daugiau klausimų. Dėl geografinių nuorodų. Kinijai patinka dabartinis dvišalių e, dėrybų e, raundas. Abi šalis e, nurodė techninius aspektus dėrybų metu. Buvo susitarta dėl didžiosios dalies turinio bei numatytos pagrindinės rytis, kur dar reikės padirbėti. Kinija tikisi, kad ES pademonstruos lankstumą, siekdama išspręsti likusias problemas. Kinija tikisi ir toliau tęsti dialogą bei bendravimą su ES. Vilėmės, kad ir toliau bendradarbiavimas bus pragmatiškas bei konstruktyvus ir kad mes sugebėsime pasiekti rezultatų, kurie bus naudingi abiejoms pusėms. Dėl ESDS Tai Kinija mano, jog šis ginčių sprendimo mechanizmas gali apsaugoti investuotojų interesus. Tai yra vienas svarbiausių tarptautinių investicijų mechanizmo elementų. Per pastaruosius keliarius metus praktika parodė, kad dabartinė ginčių sprendimo sistema turi daug trūkumų. Tos trūkumus reikia panaikinti kaip įmanoma greičiau. Tikimės, kad Kinija ir ES ras tinkamą ginčių sprendimo mechanizmą tarp ES ir Kinijos mechanizmo bei kad užtikrinsime savo indėlį į šį ginčių sprendimo mechanizmą. Dėl rinkos ekonomikos statuso. Tai nėra dvišalis dalykas. Mes veikiame pagal PPO taisyklės. Pagal PPO taisyklės Kinija šį statusą įgaus 2016 metais, tai yra kitais metais. Vilimės, kad abi pusės laikysis pasaulio priekybos organizacijos taisyklių ir kad kartu kovos su protekcionizmu bei užtikrins tinkamus apsaugos mechanizmus. Aš asmeniškai tikiu, kad Kinija atitinka visus reikalavimus tam, kad gautų rinkos ekonomikos statusą. Kai kurie iš tų kriterijų taip pat nustatyti Europos Sąjungos. Bet kuriuo atveju mes tikimės, kad INTA atliks savo teigiamą vaidmenį tam, kad būtų priimtas teisingas sprendimas dėl Kinijos laisvos, atviros rinkos ekonomikos statuso suteikimo. Ačiū. Okay. Thanks a lot. Dėkojame. Gerbiamai etinis ambasadoriai, labai malonu buvo jūs išklausyti. Ir toliau žodis yra pranešė ponui Winkler. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju e, Jūsų ekscelencija. Tikrai nemanau, kad man reikėtų kažką dar papildomai pasakyti. Galėčiau tik tai nuoširdžiai išreikšti šio komiteto norą dirbti kartu su jumis, kad galėtume gauti visą reikiamą informaciją apie vykstančias dėrybas. Jūs žinote, kad parlamentas iš tiesų turi naujų įgaliojimų pagal Lisabono sutartį, bet mes visada pabrėžėme, kad mes turime teisę tikrinti, tikrinti įvykius, dalyvauti dėrybose ir formuluoti savo nuomonę apie tai, kai vyksta dėrybos. Tai yra viena iš naujų kompetencijų šio parlamento. Ir tarptautinės priekybos komitetą naudosis savo kompetencijomis. Dėkojame dar kartą ir lauksime tolesnio bendradarbiavimo. Pirmininkas, ačiū. E, tikiuosi mes ir toliau palaikysime kontaktus ir netrukus vėl pasimatysime. Dar kartą labai dėkoju. Okay, nu, now we are moving back to 16. Dabar grįžtame prie 16 darbo tvarkės klausimo, tai yra stebėsenos grupių veikla. Gerbiami kolegos, Manau, štai yra labai svarbi priemonė dėrybų procese, ypač dėrybose su Kinija. Manau, kad kartais mums verta aptarti tai, kokiais medotais vadovavomės mes dirbame ir būtent dėl to ir yra įkurtos tos stebėsenos grupės. Mes nagrinėjame šį darbo modelį ir bandome išanalizuoti ir pasižiūrėti, galbūt galime jo pasinaudoti kaip pavyzdžių. 26 vasario dirbome Meksikos klausimų, taip pat ponas Mose buvo pranešėjas ES Meksikos delegacijoje. Prašau, žodis jums. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kalbėjusi su koordinatoriumi. Netrukus aš išsakysiu savo nuomonę. mes surengėme labai gerą stebėsenos grupę, grupę sustikimą Meksikumoje 26 vasario 2015 metų. Tai vyko praėjus porai dienų. Pirmininkas, labai prašau visus tylos. Aš pasižadu, kad kalbėsiu trumpai ir santykinai įdomiai. Stebėsenos grupė sąmoningai suplanavo tą susitikimą praėjus porų dienų po vieno iš jungtinio parlamento komiteto posėdžio, kuris vyko Meksikoje. Ir man buvo garbė atstovauti mūsų komitetui. Tai buvo vienas iš išskirtinių žingsnių parlamentų, kai buvo nuspręsta, jog reikia nusiųsti Meksiką pranešėją. Tai buvo labai įdomus įvertinimas politinės ir ekonominės situacijos Meksikoje šiais labai sudėtingais laikais mūsų dėrybose ar pasirengimui dėrybos, dėryboms, kai yra modernizuojami laisvos priekybos susitarimai. Tos dėrybos vyko nuo 2000, nuo 2000 metų su Meksika. Taip pat dvišalių būdų susitikau su užsienio priekybos pasekretoriu Francisko Rosenfait, kuris dirba su užsienio priekybos klausimais ir tai yra e, vyriausiasis Meksikos dėrybininkas politinių lygių. Aš e, perdaviau žinę iš mūsų parlamento e, Meksikoje, taip pat komisarės Malstrom žinę, labai aiškę politinę žinę paspartinti procesą ir pasiekti svarbu, kritiškai svarbu mm, etapą, e, pradėti dėrybas dėl laisvos prekybos sustrimo modernizavimo. Pirmoji dalis stebėsenos grupės kalbėjo apie debriefingą GPS ir paskui mes labai nuoširdžiai pasidalinome nuomonėmis su Europos komisija ir uh, Meksikos ambasadorių, jo ekscelencija Jan Jose Kamačio. Aš pateiksiu svarbiausius elementus netrukus tų diskusijų. Svarbiausi klausimai, kuriuos iškėlė Meksikos ambasadorius, buvo tokie. Priekyba tapo su nafta tapo Meksikos DNR dalimi. Tai yra labai geras būdas išreikšti tą visą dabartinę situaciją. Meksika administruojant Penanetu buvo labai išsamei reformuota, tos, ypač tos rytis, kurios buvo saugomos, kur egzistavo monopoliai pavyzdžiui, telekomas, energa, ir tai sukūrė didžiulės rinkos galimybės Amerikos įmonėms ir Europos įmonėms. ES buvo didžiausias Meksikos priekybos partneris, bet dabar Kinija e, išėjo į priekį ir mes šiek tiek prarandame rinkos dalį, galbūt mūsų tiesiog e, prioritetai šiek tiek keisėsi nes Meksika derėsi dėl kitų laisvos prekybos susidarimų. Meksika planuoja labai plačią didžiulę infrastruktūros programą, apie 500 milijardų dolerių vertės, kiek aš pamenu, ir bus atverta viešųjų pirkimų rinka, ypač Europos įmonėms, taigi galimybės yra labai įdomės. Nepaisant to, Meksika yra nepatenkinta dėl to lėto proceso kai bandoma ieškoti galimybių, kuriomis galima būtų remtis, derantis dėl e, laisvos prekybos sustrimo modernizavimo. Iš kitos pusės, komisija, kaip sakau, buvo labai nuoširdžiai pasidalinta nuomonėmis ir komisija taip pat iškėlė nemažai svarbių klausimų. Modernizuotas susitarimas tai reiškia dabartinėmis susitarimas, kuris veikia pakankamai gerai. Panašus skaičiai yra tarp Meksikos ir, ir ES nuo to sustrimo galiojimo pradžios. Ir kad ta veikla būtų prasminga, reikia labai aiškių siekių, labai aiškių tikslų. Negalima, kad tai būtų kažkokie labai paprasti ir lengvai pasiekiami tikslai. Reikia ambicingų, plataus užmojo tikslų ir reikia įdėti nemažai pastangų į tai. Meksikos atsakas turėtų būti labai išsamus ir buvo pasiūlyta, kad viena šalis gali norėti išsamesnių rezultatų, išsamesnių argumentų, bet mes turime nustatyti vienodas veiklos sąlygas šioje, šiame dėrybų etape. Taip pat mes svarstėme būtinybę kalbėti apie priekybos pažeidimus, priekybinius ginčius tarp Meksikos ir ES, kliūtis priekybai, tai taip pat susiję su Kroatijos prisijungimu prie pasaulinio susitarimo. Tam tikrų praradimų tarifų srityje atsirado ir Meksika bando tai įvertinti. Panašu, kad tie klausimai bus išspręsti. Baigiant, ką mes iš abiejų pusių išgirdome, tai yra aiškus dvišalis įsipareigojimas politinių ir techninių lygių spartinti kontaktus, pasiekti e, pabaigą tos užduoties įvykdymo iki vasaros. Ir stebėsenos grupės posėdis vyko 26 vasario, kaip minėjau. Po to vyko dar vienas pasikeitimas nuomonėmis tarp komisijos ir Meksikos vadovybės dėl bendros vizijos. Netrukus bus posėdžiai techninio lygio ir politinio lygio, netgi šią savaitę tie posėdžiai vyks, siekiant pažangos dėl bendros vizijos ataskaitus. Komisijos narė Malstrom patikino mane, kad politiniai tikslai yra labai aiškus, reikia užbaigti šį procesą iki vasaros Ir aš esu įsitikinęs, kad procesas vyksta tikrai gerai, palankiai. Pasižiūrėsime, kokie bus rezultatai, bet aš tikiu, kai prezidentas Pinaneto atvyks birželį, Liepą į birželį, tai galbūt jau bus būtent tas tinkamas laikas pateikti rezultatams. Šie abu procesai yra susiję. Ir aš labai tikiu, kad komisija imsis visų reikiamų pastangų, kad tai būtų pabaigta iki vasaros. Šiuo metu antram pusmetį bus įgaliojimai suteikti ir aš tikiuosi, tikiu, kad procesas tikrai vyksta tinkama linkme. Aš maloniai atsakysiu klausimus, jeigu tokių būtų. Ačiū. Uh, Dėkoju. Iš tikrųjų, Tai bus didelis plačios apimties dosie, labai svarbu modernizuoti dabartinį sustarimą. Techninių požiūrių taip pat yra svarbu, kad mūsų pranešėjai prisijungtų prie delegacijų. Mes turime reikiamą kompetenciją, ekspertinės žinias ir reikia aiškiai padaryti aiškius pareiškimus delegacijoje. Mes turime pasistengti prisijungti prie parlamentinių delegacijų. Toliau stebėsinius grupėje dėl Kanados 3 kovo vyko posėdis Filip Depri, pagrindinis vyriausiasis drybininkas, SITA, viešieji pirkimai, IPR, skubos taisyklės, ponas Fabrik yra pranešės Jis norėjo patikti informacijos, jie negalėjo dalyvauti šiame posėdėje. GSP, taip, GPS taip pat buvo surinktas posėdis 3 kovo. Ponas Frierina pateiks mums informacijos apie tai. Jungtinės valstijos vyko posėdis 24 kovo su Monika Henski priekybos ir tvaraus vystimosi padalinio vadovė. Ten mes aptarėme e, galima tvarumo skirsni TTIP, komisija rengia pasiūlymą. Japonija vyko posėdis 24 kovo. Iziva Pereira žino daugiau apie tai ir pateiks informacijos. Ačiū pirmininkė, noriu pasakyti, kad iš tiesų mūsų stebėsenos grupė surengė posėdį 24 kovo, kaip jūs priminėte. Devintas dėrybų raundas vyko vasarį, bet mes jau turėjome galimybę Inte komitete išklausyti ir Japonijos ambasadoriaus ir ES vyriausiojo dėrybininko Kitas dėrybų raundas vyks nuo 23 iki 28 balandžio. Stebėsinos grupėje turėjome galimybę išklausyti Japonijos suinteresuotųjų šalių, taip pat ir ES interesuotųjų šalių turėjom galimybės išklausyti Japonijos automobilių gamintojų asociacijos, taip pat geležinkelio įmonės ir Japonijos verslo e, konsultacinio centro. Buvo kalbama apie dėrybas dėl susitarimo. Japonijos pusė, Japonijos asociacija netgi pasakė, jog remia e, Japonijos laisvos priekybos susitarimą. Geležinkelio sektoriaus atstovai sakė, kad Japonijos įmonės jau perka per viešuosius pirkimus geležinkelių įrangą iš viso pasaulio ir remiasi skaidrumo principu. Buvo pripažinta, egzistuoja požiūrių skirstimų, skirtumų dėl operatorių atsakomybės Japonijoje ir ES, bet e, saugos klausimai, veiklos saugumo klausimai yra svarbiausi Japonijos gamintojai, automobilių gamintojų asociacija pasakė, kad jie taip pat pasisaka dėl to, kad būtų kuo anksčiau sudarytas susitarimas, kad tai padidintų konkurencingumą automobilių sektoriaus, pagerinant e, verslo aplinką, taip pat pagrindinio automobilio apmokestimo klausimai, jie yra svarbiausi dėrybose e, automobilių sektoriuje. Apskritai, Japonijos interesuotųjų šalių nuotaika buvo labai pozityvi dėrybų metu. Žinoma, buvo ir skirtimų, požiūrį skirtimų tarp Japonijos ir ES suinteresuotųjų šalių. Tačiau mes turime pasakyti, jog yra pažangos, nors ta pažanga yra labai lėta dėrybose per pastrosius mėnesius. Žiūrėsime, kas vyks kitas, kitame dėrybų raunde ateinančiais mėnesiais ir kas vyks aukšto lygio susitikime kitą mėnesį. Ačiū. Ukraina. Stebėsinos grupės posėdis vyko 24 kovo su Ukrainos ekonominio vystimosiu ir prekybos ministru. Ministras pristatė apžvalgą tų reformų, kurios vykdomos Ukrainoje ir pas, pas, pastangas apžvelgė, kurių imasi Europo, Ukrainos vyriausybė. Ir buvo kalbama apie ES ir Ukrainos laisvosios prekybos sustarimus dėl prekybos e, preferencijų. Taip pat e, buvo kalbama apie ES makrofinansinę pagalbą. Mūsų pranašėjas yra ponas Landsbergis ir jis pateiks daugiau informacijos. Toliau Kinija stebėjinės sienos grupės posėdės vyko 25 kovo ir pranešės taip pat yra čia, sėdė greta manęs. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, mūsų kolega ponas Mojus nustatė standartus, kad mes turime pasisakyti trumpai ir įdomiai. Nežinau, ar man pavyks įdomiai pasisakyti, bet tikrai kalbėsiu trumpai. Bent jau tai padarysiu. Vyko išsamus dialogas dėl Kinijos ir nemažai elementų, kuriuos e, išgirdome, dėl kurių diskutavome, jau buvo apsvarstyti ir stebėsenos grupės posėdė. Tai buvo trečias mūsų stebėsenos grupės posėdis šios kadencijos parlamente. Kaip ir anksčiau, kaip sakė delegacijos e, pirmininkas, mes e, turėjome bendrą posėdį su komisija taip pat vyriausiasis dėrybinimas investicinių streimų srityje taip pat dalyvavo. Mes e, du dalykus svarstėme. Pirma, taip, ES, Kinijos priekybos ir investicijų politikos dialogas. Šiuo klausimu mes diskutavome apie rinkos ekonomikos statusą Kinijai. Tai nebuvo labai aiški tiksli nuomonė, kaip ją pristatė Kinijos ambasadorė nes rinkos ekonomikos klausimas yra tikrai kur kas sudėtingesnis teisinių požiūrių. Mes buvome informuoti, kad komisijos tarnybos ir mūsų parlamento tarnybos taip pat svarsto šį klausimą ir galbūt kitame pusmetyje mes turėsime aiškesnį vaizdą, koks yra teisinis statusas. Nes panašu, kad tai yra kur kas sudėtingiau, nei, man, nei mums tai pristatė uh, Kinijos ambasadorė. Antras svarbus klausimas yra išsamus investicijų sustarimas tarp Kinijos ir ES. Penki dėrybiniai raundai jau vyko, šeštas raundas dabar netrukus įvyks. Aš tik noriu vieną klausimą paliesti. Tai yra ISDS klausimas. Tai labai, tai labai aiškiai ir nedviprasniškai pristatė ambasadorius. Kinė aiškiai supranta, kad investicijų apsaugos mechanizmas turi būti uh, dvišalių susitarimų dalis e, tarp Kinijos ir ES. Žinoma, turėsime konkretų turinį, konkrečius elementus e, to investicijų apsaugos mechanizmo. Jis, kaip, jis yra šiuo metu kūriamas. Pirmininkė, tai tiek. Pagrindinė informacija iš mano pusės. Ačiū. Ačiū tikrai trumpai ir glaustai. Dėkoju. Baigiame 16 klausimą svarstyti ir dabar periname prie 18 klausimo metinės subsidiarumo ir protingumo principų taikymo ataskaitos 12-13 metų ir suteikiu žodį mūsų pranešėjų ponui Borelį. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. È sin troppo evidente che il principio di... Ačiū labai, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, subsidarumo principas yra vienas iš pamatinių viso ES pastato akmenų. Ir pati ta ES idėja yra apibriešta sutartyse, kurios turi skatinti augimą. Tad subsidiarumo ir proporcingumo principai yra itin svarbus. Akivaizdu, kad šiandieną subsidiarumo principas tampa tikrų iššūkių, bandant subalansuoti E, situacija tarp e, kylančių galių ir tarp piliečių teisių. Ta tos prieštaringos pozicijos verčia mus užduoti klausimus apie Europos Sąjungą, apie jos pamatus, apie subsidiarumo principo taikymą. Ir nemažiau svarbu užtikrinti, kad viskas būtų daroma iš apačios į viršų, derinant visas politikos rytis, taip pat prekybinius procesus. Na ir pagrindinis klausimas yra susijęs su tuo, e, kur yra ta atsakomybė. Tai yra labai svarbus elementas susijęs su mūsų ES piliečių gyvenimu ir Jeigu nesistengsime, gali nutikti taip, kad mūsų piliečiai jausis netgi atsiskyrę nuo ES vertybių. ES piliečiai nori užmėgsti kiek įmanoma glaudesnį dialogą su institucijomis ir būtent su tuo iššūkiu turime susidaroti, kai kalbame apie subsidiarumo principą, tad būtent apie tai galvodamas ir norėčiau išsakyti keletą pastabų. Jos yra susijusios su 13 metų ataskaita ir norėčiau susikoncentruoti ties keletų esminių klausimų. Visų pirma, subsidiarumo vaidmo tarptautinėje prekyboje. Remiantis įvairiais sustarimais, kurie buvo sudaryti su trečiosiamis šalimis. Subsidiarumas e, turi būti nepamirštas, ypač kai kalbama apie tas tarptautinės sutartis, kurios daro įtaką nacionaliniu lygiu ir valstybės narės taip pat turi išsakyti savo nuomonę. Po Lisabono sutarties sudarimo sąjungai buvo suteikta išimtinė kompetencija, kalbant apie prekybinę politiką, tačiau be abejo dar išliko ta tokia pilkoji zona e, susijusi su prekybos susitarimais, kuriuose yra nuostatos, kuriuose nekalbama išimtinai vien tik apie tiesioginės užsienio investicijas. Pavyzdžiui, tai pademonstravo susitarimai su Singapūru, Tad, kai lieka tokios pilkosios zonos, kyla kompetencijų problemų, svarbu, kiek įmanoma labiau nušviesti tas rytis, ypač, pavyzdžiui, energetikos rytyje. Kitas elementas yra susijęs su saugikliais ir galima įtaka bei poveikiu, kurį darys proporcingumo principas po sustarimo su Pietų Koreja sudarimu. Kitas svarbus elementas yra e, mikrofinansinė parama Neretai nutinka taip, kad tiesiog nepavyksta susikoncentruoti ties tos paramos poveikiu ir papracingumas reiškia, kad mes turime atidžiai žvelgti į tai, ar mūsų pasiūlymai tikrai bus naudingi tiems partneriams, kuriems turėtų padėti. Kalbant apie egzantę vertinimus ir priežiūros procedūras, e, čia svarbu vaidmenį gali suvaidinti parlamentas Panašių po, požiūrių buvo vadovaujamasi e, sprendžiant klausimus su viduržėmio jūros regiono valstybėmis per arabų pavasarį, tačiau dėja ne viskas pavyko taip, kaip norėta. Dar vienas svarbus elementas - įvertinti, kaip atliekami poveikio vertinimai, egzante analizė. Neretai nutinka taip, kad mes e, parengėme labai jau optimistiškus poveikio vertinimus Ir čia norėčiau paliesti TTIP susitarimą. Dėrybos prasidėjo 13 metais ir, kalbant apie vykstančias dėrybas, manau, kad tikrai įmanoma įvertinti poveikį Europos Sąjungai, ar kas patirs didžiausią naudą. Akivaizdu, kad TTIP turi labai daug politinių aspektų ir tai be abejo pagerins transatlantinę partnerystę tarp ES ir JAV, tačiau ar mes esame tikri, kad tai padės mūsų piliečiams ir įmonėms? Ar mes esame įsitikinę, kad tai turės tikrai teigiamą naudą e, tiek ir mums e, visiems, o ne tik kelioms didelėms kompanijoms? Na ir tokių tarsi užtikrintų atsakymų nėra. Dėrybos yra vykdomos, tačiau panašu, kad remiamasi jų metu tokia analizė, kurios rezultatų įrodyti neįmanoma. Tad subsidiarumas ir atsargumo principas turėtų būti bet kokių komisijos vykdomų dėrybų pagrindas. Dar vienas klausimas susijęs su ankstesniu punktu yra ISDS, tai yra valstybės ir investuotojų ginčių sprendimo mechanizmas. Ir kalbant apie tą galimą konfliktą tarp valstybių suverenios jurisdikcijos bei sąjungos įgaliojimo, jau buvo pradėtos diskusijos dėl TTIP ir šio elemento, manau, kad jį reikėtų tikrai išsamei panalizuoti ir galutinė mano pastaba, tai yra klausimas susijęs su subsidiarumo principo esme. Aš esu įsitikinęs, kad visi mes esame parlamente todėl, kad mus išrinko mūsų piliečiai. Mums buvo suteiktas toks tiesioginis įgaliojimas, siekiant užtikrinti, kad mes saugotume piliečių, kurie už mus balsavo teisės, taip pat ES interesus gintume. Na ir mes iš ties esame čia tik todėl, kad mus išrinko mūsų piliečiai. Tad norėčiau pabrėžti, kaip svarbu įtraukti piliečius į sprendimo priimimo procesus ES, įskaitant ir prekybinę politiką. Tai yra vienas pagrindinių iššūkių susijusių su subsidiarumu, nes mūsų piliečiai nori e, kiek įmanoma daugiau informacijos gauti, jie nori įsitraukti į tuos sprendimo prieimimo procesus, ypač kai e, tai yra susijęs su tiesioginiu poveikiu jiems ar su jų interesais. Manau, kad reikia suteikti jiems tokią galimybę ir taip pat reikėtų nenuvertinti ir galimos naudos. Komisijos naudojama priemonė konsultacija su visuomenė tikrai nėra pakankama priemonė. Ir jeigu, pavyzdžiui, yra priimamas sprendimas Briuselyje ir jeigu tai galima padaryti, turint omenyje mūsų piliečių interesus, tai bus daug veiksmingiau, daug tvariau ir pozityviau. Tad tiek būtų, ponė pirmininkė, įdomu bus išgirsti kolegų nuomonę. Ačiū labai. Dabar suteiksiu dvi, po dvi minutės šešėlinės pranešėjams. Ponas Valeda, prašau. Fernando Ruės šiandien negalėjo atvykti, tačiau turiu jo pasisakymą, kuris buvo parengtas. Šiame pranešime yra kalbama apie tris pagrindinius tikslus. Visų pirma, reikia vertinti, kaip institucijos ir ES organai naudoja šios principus. Taip, antras principas, antras elementas yra atlikti palyginamąją analizę, panaudoti metinės ataskaitas ir trečia, išanalizuoti nacionalinių parlamentų nuomonę dėl komisijos pateiktų pasiūlymų 13 metais. Mūsų nuomonė šis pranešimas turėtų papildyti 13 metų komisijos metinę ataskaitą, kurioje kalbama apie ryšius su nacionaliniais parlamentais. Laikantis subsidiarumo bei proporcingumo principų, kurie yra minimi SESV straipsniuose, taip pat dešimtajame protokole. Reikia pasakyti, kad kalbant apie tarptautinę prekybę, e, tų principų įtaka yra gana ribota, todėl kad ES turi išimtinės kompetencijas prekybinėje politikoje. Na ir šiame kontekste sektoriai susiduria su tokia situacija, kai yra prašoma, pažiūrėjau, finansinės paramos, Tai be abejo būtų galima pagerinti eksantę poveikio vertinimus, e, ypač kalbant apie proporcingumą ir kai finansinė parama turi būti suteikta skubiai ir nedelsiant. Antra, kalbant apie investicijų apsaugą ir tiesioginės užsienio investicijas. Kai yra būtina, reikia siekti aiškaus įgaliojimo masto apibrėžimo ir kad būtų aiškiai apibrėžtos sąjungos išimtinės kompetencijos susijusios su subsidiarumo ir proporcingumo principais. Kalbant apie prekybinius susitarimus ir partnerystės, tai yra itin svarbu ir ypač merkant ryšius su trečiosiamis šalimis turėti reikia aiškės apibrieštis, kai bandoma sudaryti tokius prekybinius susitarimus, kurie yra mišraus pobūdžio. Tad ponas Fernando tikrai nekantrauja aptarti šias temas išsamei ateityje. Ačiū labai. Ponas Leifeld, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Labai atsiprašau, tačiau neparengiau pasisakymo, todėl turėsiu improvizuoti. Tačiau pasakyti norėčiau vieną dalyką. Man atrodo, kad, kaip kad minėjo pranešėjas, labai svarbu yra pademonstruoti štai ką. Kiek subsidiarumo yra įmanoma įgyvendinti ir kiek jo reikia. Mes matome, kaip veikia ES užsienio politika. Panašu, kad ne viskas tinkamai funkcionuoja, ten yra itin daug subsidiarumo ir valstybės narės renkasi tai, kas jiems yra patogiausia. Tai tikrai reikia apie tai kalbėti, taip pat sudėtinga rasti tą tinkamą pusiausvyrą tarp per daug didelio centralizmo ir tarp kitų krypčių, tad man atrodo, pranešėjas galėtų tai įtraukti į savo nuomonę. Dar vienas dalykas. Kalbant apie ISDS, taip pat investicijų apsaugą, kompetencijos turi būti aiškiai apibrieštos ir jeigu kalbame apie TTIP ir ISDS, manau, tai yra puikia galimybė išsiaiškinti viską iki galo, nes valstybėse narėse vyksta diskusijos Mūsų nacionaliniai parlamentai apie tai kalba, kalba apie ratifikavimą ir tikrai ne viskas yra iki galo aišku. Tai tikiuosi, kad ši nuomonė bus ta visiems mums reikalinga galimybė. Na ir dar norėčiau paklausti, kodėl mes negalvojame apie tą tokį im, išskirtinį subsidiarumo klausimą pranešėjas taip pat kalbėjo, kad reikia įtraukti mūsų rinkėjus į prekybinės politikos procesus. Tačiau kodėl negalėtume pakalbėti, pažiūrėjau, apie europinio masto referendumus tam tikrose srityse, e, kai kyla daug e, tokių keblių klausimų, kuriuos sudėtingai išspręsti, kodėl negalėtume taip įtraukti savo e, rinkėjų į tą procesą. Žinau, kad teisiškai tai nėra numatyta, tačiau galbūt bent jau pakalbėti būtų apie tai galima, bent jau idėjomis pasidalinti. Atleisite, kad viršiau skirtą kalbėjimo laiką, tačiau nebejotinai laukiu e, pranešėjo rengiamos nuomonė, socialistų frakcija tikrai bus pasirengusi paremti viską, kas skambės logiškai. Ponas Karimas, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Tikrai įdomių minčių buvo pateikta apie Europinio masto referendumus. Neis, na, nežinau, greičiausiai tai paralyžuotume visą savo darbą, visą sistemą, tačiau galbūt yra ir kažkokių tai privalumų jūsų pasiūlyme. Galėsime apie tai pakalbėti. Bet kuriuo atveju, kolegos, Aš sprendžiau šį klausimą Jūri komitete jau ne vienerius metus ir be abejo subsidiarumo principas nevienodai yra taikomas prekybos politikai kaip kad toms rytims, kurios nepatenka į šimtinę sąjungos kompetenciją. Be abejo, svarbu užtikrinti, kad būtų gerbiamas subsidiarumo principas ir būtų įmamasi proporcingų veiksmų ir kad tai būtų puikiai suprantama mūsų institucijose, jog būtų užtikrinta, kad mūsų veiksmai, kuriuos vykdome, siektų kiek įmanoma veiksmingesnio turimų įgaliojimų panaudojimo. Kalbant apie ankstesnių metų prekybinę politiką, galbūt jie neprisidėjo prie geresnių teisėkuros principų, Tad labai svarbu keisti mūsų požiūrį, evoliucionuoti, taip pat įtraukti ir tą bendradarbiavimą reglamentavimo srityje. Ir norint tai padaryti, reikia kiek įmanoma išsameu apsvarstyti tuos principus. Panašios iniciatyvos, kurios yra susijusios su prekybinė politika, taip pat su kitomis politikos sritimis, pavyzdžiui, kaip ataskaitų teikimas apie įmonių veiklą, turėtų būti dalis tų procesų, E, kurie yra susijęs su subsidiarumo principo demonstravimu ir be abejo proporcingumas ir subsidiarumas yra svarbiausi elementai, e, kurie yra išeitinis taškas susijęs su politikos formavimu. Be abejo, politiniai tikslai gali būti bendri tarp institucijų, tačiau be abejo reikia ir aiškaus supratimo ES lygių, kaip pasiekti užsibrieštų tikslų. Ne visada iki galo aišku, ar europiniai veiksmai yra geresni nei regioninės ar nacionalinės iniciatyvos. Tad trūksta to tokio užtikrintumo. Kalbant apie pono Borelį parengtą nuomonę, joje yra atsižvelgta į kai kuriuos mano minėtus elementus ir tikrai norėčiau padėkoti pranešėjui už parengtą nuomonę, tačiau, pavyzdžiui, žiūriu dabar į trečiąją dalį ir man atrodo, kad Kalbant apie investicijų apsaugą bei ISDS, galbūt netinkamas kelias buvo pasirinktas, netinkamiausių būdų bandoma pradėti tas diskusijas. Pabandysiu pateikti pavyzdį. Aš buvau nuvykęs į vairiausias valstybės narės ir, pažiūrėjau, kalbant apie Jungtinę karalystę, ten daugiau nei 90 ISDS ginčių buvo spręsta ir Panašios nuostatos yra taikomos jau daug metų. Kalbant apie Junktinės karalystės patirtį, bylos visada išsprendžiamos sėkmingai ir laikomasi e, taikomų nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų. Na ir pritarėme nuomonės referento požiūriui dėl to, kad svarbu priartinti mūsų piliečius prie vykstančių procesų. Taip pat noriu pasakyti, kad sąjungos masto veiksmus reikėtų įgyvendinti tik tada, kai iki galo aišku, jog siektinas tikslas gali būti pasiektas tik tuo europiniu mastu. Labai svarbu vykdyti konsultaciją su ES piliečiais, verslo atstovais, mažomis bei vidutinėmis įmonėmis. Džiugu, kad tai atsispindi ir parengtoje nuomonėje. Ir baigdamas noriu dar pabrėžti vieną dalyką. Virčiausiai tai bus klausimas orientuotas į komisiją. Būtų įdomu sužinoti, kaip komisija e, vertina tą subsidiarumo ir proporcingumo e, principų vaidmenį ne tik prekybiniuose teisės aktuose, bet ir mm, vykstančiuose e, susitarimuose dėl laisvosios prekybos erdvės. Tada ačiū, ponė pirmininkė, atleistė, kad viršiau savo dviejų minučių laiką. Ačiū. Labai ačiū. Tikrai įdomus klausimas kaip subsidarumą įtraukti į prekybos politiką. Aš ką tik skaičiau vieną tyrimą. Jis buvo pagristas diskusijomis dėl subsidiarumo ir tikiu, kad visiems reikėtų grįžti prie nacionalinės kompetencijos, bet ta išimtis yra prekyba. Tad e, kyla klausimas, kaipgi mes turėtume integruoti subsidiarumą į priekybos politiką. Gal komisija turi atsakymą? Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu iš padalinio atsakingo už tarp institucinius ryšius. Jūs teisingai nurodėte, jog prekybos politika iš tiesų yra išskirtinė ES kompetencija. Komisija yra vykdomoji institucija, bet, kaip žinote, mes labai artimai dirbame su valstybių narių atstovais, taip pat ir su parlamentu, su atstovais, kurie yra tiesiogiai išrinkti piliečių. Mes taip pat sprendžiame demokratinės kontrolės klausimą. Kaip jau sakiau, mes pasižymėjome visas pastabas. Toliau norime bendradarbiauti su INTO komitetu ir parengti ataskaitą. Dėkoju dabar ponas Rovelį. Ačiū kolegoms už diskusijas. Mane maloniai nustebino jūsų pastabos, ypač dėl Europos referendumo. Tai tikrai yra iššūkis. Tikiu, kad naujos priemonės mums leis pasiekti nusistatytų tikslų. Aš labai sunkiai dirbu ir būtinai atsižvelgsiu jūsų pastabas. Grįšime prie šio klausimo vėliau. Pirmininkas. Dėkoju. Taip, tikrai mes turėsime aptarti šį pranešimą per kitą posėdį. O dabar periname prie 19 darbo tvarkės punkto. Tai yra diskusijos dėl Europos ir Mianmaro. Investicijų susitarimo. Darybos jau yra prasidėjusios, kol kas e, paties susitarimo dar nėra. Bet e, panašu, kad jau pasistimėjusios yra dėrybos, dėl to aš dabar perdodu žodį komisijai. Galbūt ji mums pateiks naujausią informaciją. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš trumpai apžvelgsiu esamą padėtį. Džiugiuosi, kad turime galimybę pristatyti informaciją apie viešasias konsultacijas ir naujausias diskusijas. Pirmasis raundas vyko vasario mėnesį. Kaip jūs teisingai nurodėte, dabar viskas įsibėgėja. Mianmaro institucijos supranta, kad būtina sukurti palankę investicinę aplinką. Mianmaras nori sukurti palankės aplinkybės ir investuotojams iš Europos. ES investicijos Azijoje yra ganėtinai stiprios, bet e, tik tai dešimt tokių investicijų yra Mianmare yra sudaryti tokie susitarimai su Koreja, Japonija, bet e, neturime tokio susitarimo su Mianmaru, tad tai tikrai pats laikas vykti šioms dėryboms. Kas dėl pirmojo raundo, tai aš norėčiau pabrėžti tuos e, klausimus, kurie bus aktualūs gegužės mėnesį antrąjį raundą. Bus kalbama apie e, techninius reikalavimus, tuos reikalavimus, kuriuos turi atitikti investuotojai prieš investuodami. Taip pat bus kalbama apie investicijas. Šalyje yra daug biurokratijos, tad ne visada galima gauti informaciją laiku, kai yra vystoma teisinė sistema. Mes, aišku, darome viską, ką galime. Dar aktualus yra ginčių sprendimo klausimas. Čia vėlgi vyksta įdomios diskusijos. Mes kalbame ir apie investuotojo bei valstybės ginčių sprendimą, tai yra aktualus klausimas ir Europos parlamentui. Čia mes vadovaujamės moderniu mechanizmu norime, kad e, tas ginčių sprendimas e, būtų pagristas naujausiamis žiniomis. Reikia čia iškoti pusiausvėros tarp teisės reguliuoti ir taip pat investuotojų teisių. Kitas klausimas yra tvarus vystimasis. Mianmaras labai atvirai žiūri į šį aspektą. Taip pat e, yra kalbama apie e, darbo teisės aspektus, taip pat aplinkosaugą. Yra atskiras skyrius, kur kalbama apie įmonių socialinę atsakomybę. Mienmaras e, nurodo, jog turi tam tikrus apribojimus Bet e, politiniu požiūriu dabar yra svarbu tai, kad Mianmaras yra atvirai e, nusiteikęs diskutuoti ir nesako, kad nenori jokių tvarus vystimosi taisyklių. Kitas raundas bus gegužės pradžioje. Mes toliau konstruktyviai bendradarbiausime, bandysime suprasti, kokia yra kitos pusės pozicija ir stengsimės pasiekti gerų rezultatų. Kitas elementas, apie kurį turėtumėte žinoti, yra tai, kad mes paraleliai atliekame poveikio vertinimą. Tai bus aktualu Europos parlamentui ir komisijai. Yra vertinami poveikiai aplinkosaugos, žmogaus teisų, ekonominių, socialinių aspektų ir tikimės, kad greitai bus pateiktas tas vertinimas. Dėkoju. Dabar žodis ponui Martin pranešėjui. Ačiū. Komisija jau nuspėjo, kokius e, klausimus užduosiu. Vis dėlto norėčiau pabrėžti kelias dalykus. Komisija teisingai nurodė, kad Mienmaras jau yra sudaręs e, nemažai susitarimų. Bet tas šablonas skiriasi nuo mūsų e, naudojimo šablono investicijų susitarimams. Taigi kyla klausimas, ar Mianmaras gali atitikti mūsų lūkesčius dėrybose. Taip pat būtų gerai žinoti, kaip skiriasi mūsų susitarimas nuo kitų Mienmaro susitarimų. Dėl tvaraus vystimosi tai komisija jų uždalies atsakė, bet norėčiau dar detaliau paklausti. Ar Mianmarui rūpi jo gebėjimas įgyvendinti tvaraus vystimosi skyrių, ar tai yra toks politinis aspektas. Žinome, kad kol kas Mianmaras e, nesilaiko tarptautinės darbo organizacijos konvencijos. Taigi kaip dėl darbo teisės ir praktikos Mianmare? būtų gerai apie tai bent neoficialiai kalbėti, kad Mianmaras didėtų teisinga kryptimi ir kad priimtų tą tvaraus vystimosi skyrių. Apie to kila klausimas, kaipgi dėl investicijų skyriaus. Mes vis dar tikimės ponios Malstrom pranešimo ir kaip jūs tai vertinate, juk mes dar nežinome tų naujų rodiklių, kuriais remiantis reikės dėrėtis dėl investicijų skyriaus. Labai ačiū. Gegužės 7 dieną mes jau žinosime tas paslaptis, kurios dabar yra slepiamos komisijos krinelėje. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu olandiškai. Noriu pakalbėti apie štai kokius dalykus. Dėl susitarimo su Mianmaru tai e, mes nekritikuosime ESDS nuostatos. Mienmaras, aišku, turi savo nuomonę dėl to. Bet juk žinote, kad šis klausimas yra labai prieštaringas. Ir sunku yra e, dėrėtis šiuo klausimu. Tai gal reikėtų leisti Mienmarui nuspręsti pačiam dėl šių taisyklių. Mienmariui tai labai svarbu, kadangi jis iš dalies yra e, diktatoriška šalis. Keliamas didžiulis spaudimas, e, o be to šių metų lapkričio mėnesį vyks rinkimai. Mes tikimės, kad gyventojai žengs žingsnį brandžios, brandžios demokratijos link. Aš manyčiau, kad nereikėtų skubėti su šiuo susitarimu. Situacija kol kas dar nėra aiški. Mes privalome užtikrinti žmogaus teisės ir paremti šią jauną demokratiją. Tai gal reikėtų dėrybas pratesti po rinkimų ir tai nėra teorinis klausimas, aš norėčiau atsakymo. Kaip suprantu, komisija kalbėsiu su e, 223 organizacijomis nevyriausybinėmis, kurios pasisakė prieš šį susitarimą. Kaip tai paveikė komisijos politiką? Dėkoju. Labai ačiū. Aš turiu kelias pastabas ir klausimus. Pirmasis yra trumpas. Dėl gegužės dėrybų. Ką numatoma aptarti? Taip pat jūs kalbėjote apie veiklos reikalavimus, bet aš nesuprantu, kodėl komisija siūlo šiuos reikalavimus, juk mes kalbame apie investicijų apsaugos susitarimą, o ne apie susitarimą dėl patekimo į rinką. Manau, kad komisija neturėtų kalbėti apie standartinius veiklos nuostatas, juk Mianmaras yra neturtinga šalis. Tokie reikalavimai kaip Mienmaro e, piliečių samdymo procentas ir taip toliau, e, taip pat technologijų perkelimas neturėtų būti draudžiamas, juk šiai šaliai iš tikrųjų dar reikia padaryti daug žingsnių vystimosi srityje. Nemanau, kad būtų teisinga imtis tokios priemonės. Juk mes žinome, kad Mienmare yra stipri opozicija šiems reikalavimams ir iš vis dėryboms dėl susitarimo. Tai gal jūs galėtumėte paaiškinti, kodėl jums e, tai atrodo e, reikalinga. E, kitas dalykas - subsidijos vidaus investuotojams. Jūs jau kalbėjote apie tvaraus vystimosi skyrių, o dėl ESDS, tai aš nemanau, kad yra protinga mintis įtraukti tai į susitarimą su Mienmaru. Uh, Mienmare yra daug dalykų, kuriuos reikia reglamentuoti socialinių teisų srityje, o ESDS apriboja tas galimybės, kaip mes žinome iš vykstančių šiuo klausimu diskusijų. Galiausiai dėl žmogaus teisų poveikio vertinimo. Ankstesnis prekybos komisaras teigia, jog reikėtų iš anksto įvertinti žmogaus teisų situaciją. Jūs kalbėjote apie tai, kad bus atliktas svaraus vystimosi poveikio vertinimas. Ar jūs atsižvelgsite į jungtinių tautų specialiojo pranešėjo ataskaitą dėl maisto? Tai yra būtina norint įvertinti tokio susitarimo poveikį besivystančiai šaliai. Ačiū. Žodis komisijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasistengsiu atsakyti. Pirmiausia, pakalbėsiu apie pajėgumą ir tvarų vystimąsi. Akivaizdu, kad pirmiausia reikia kalbėti apie Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją. Mienmaras bando remtis vietos įstatymais, bet nenori ratifikuoti konvencijos. Sistemoje dar lieka daug e, priešinimuose, bet yra ir daug e, tokių, kurie nori gerinti investicijų klimatą. Mienmaro atstovai tikrai nenori e, pasižadėti kažko, ko negalės įgyvendinti. Bet kuriuo atveju mes ir toliau darysime spaudimą šio klausimo, kadangi būtina atsižvelgti į šios aspektus, jie labai aktualūs Mienmare. Dėl darbo teisės tai yra dalis holistinio požiūrio Čia galima būtų pakalbėti ir apie trečiąjį ramstį bei pinigus, kurie yra skiriami vystimuisi taip pat darbo teisės įgyvendinimui. Yra nemažai programų, kurios čia aktualios. Mums tai padeda išspręsti e, kai kuriuos klausimus, nes mes e, turime tarsi baltą lapą dėl ESDS poveikio. Mes visiems dėrybų partneriams pranešame apie tai, kas vyksta čia. E, negalime visko stabdyti. Mes visi tikimės geros reformos, bet tai turės poveikį e, mūsų dėryboms. Visuomet įmanoma padaryti pakeitimus tam, kad būtų išlaikytas nuoseklumas. Pone Keller kalbėjo apie tai, kad iš vis nereikėtų įtraukti į SDS. Aš noriu pasakyti štai ką. Mienmaras e, numato tokį ginčių sprendimą taiko jie kitiems žaidėjams. Sunku yra paaiškinti, kodėl ne visiems e, yra taikomas toks apsaugos lygis. Nepamirškime, kad investicijų susitarimuose yra kalbama apie ilgalaikės investicijas. Vadinasi, apsaugos yra siekiama, nesvarbu, kas e, nutiktų po kitų rinkimų. Mes norime atnešti į šalį naujas technologijas ir žinias. Todėl negalima leisti diskriminacijos. Ar tam reikia E, oficialių reikalavimų, tai čia galima diskutuoti. E, kai kuriuose besivystančiose šalise ta situacija yra ganėtinai gera, bet mes būtinai klausysimės mūsų partnerių nuomonės. Ne visuomet nacionalinės lygis yra svarbiausias, jei norima pritraukti veiksmingas investicijas. Vis dėlto mes būsime atsargus, kad neprašytume daugiau, negu kad pasižadėjo Mianmaras Japonijos partneriams ar kitiems. Mes tiesiog norime, kad geros Europos investicijos pasiektų šalį. Subsidijos nėra problema. Mes neužkrisime kelio subsidijoms kurias numato Mienmaro vyriausybė, ar tai būtų subsidijos skirtos mažoms ar vidutinėms įmonėms. Dėl žmogaus teisų poveikio vertinimo ir tvaraus vystimosi poveikio vertinimo, tai mes turime išanalizuoti visus prieinamus šaltinius. Manau, kad pasižiūrėsime ir į konkrečias jungtinių tautų agentūras ir jų uh, poziciją dėl žmogaus teisų. Mes e, įvertinsime visus šaltinius, kurie yra prieinami ir tada e, panalizuosime investicijų susitarimo elementus. Ačiū. Dėkoju. Aš turiu klausimą. Patikslimui dėl konvencijų sakėte, kad Mianmaras tris konvencijas pasirašė iš aštuonių tarptautinės priekybos organizacijos konvencijų. Kuri iš tų konvencijų jums atrodo svarbiausia, pagal kurią būtų užtikrinamos darbo teisės nuostatų laikymasis? E, Dėkuoju. Visų pirma, mūsų požiūris nėra remimasis parašu. Aišku, galima ginčytis, koks yra skirtumas. Bet mes norime, kad šalis pasižadėtų tinkamai gyvendinti turinį. Kad būtų pasižiūrėta, koks yra turinys ir kad tai būtų atspindėta nacionaliniuose įstatymuose. O tarptautiniuose santykiuose mes susitarime numatome tinkamą įgyvendinimą tų nuostatų. Tai nurodyta ir tvaraus vystimosi skyriuje. Taip pat kalbama apie tolesnę kontrolę. Aišku, puiku yra pasirašyti dokumentą, bet jeigu nėra atitinkamų priemonių, tai po šešerių metų pamatysite, kad nieko nevyksta. Svarbus yra tolesnis stebėjimas. Nesakome, kad trys yra pakankama, kai kurios pasirašo daugiau, kai kurios mažiau. JAV buvo nekarta minėta. Jūs būtent ir norite pasakyti bet atsakymas yra tas pats. Mes norime, kad e, mūsų partneriai pasižadėtų dėl turinio ir tai yra kur kas svarbiau vietos žmonėms negu ratifikavimas. Be abejo, mes prašome ir ratifikavimo, nes e, tarptautinių lygių privaloma konvencija yra geriau nei e, nacionaliniai įstatymai, bet nereikėtų čia įsivelti į detalės. Manau, kad šiuo atveju vyks daug diskusijų per kitą posėdį. Did, uh, Ar pranešėjas norėtų pasisakyti? Ne. Gerai, dėkuoju visiems. Baigiame nagrinėti 19 klausimą, perinam prie 20 punkto. Tai yra uždaras posėdis, šis klausimas nagrinėjamas uždaro posėdžių metu, taip pat ir kitas klausimas koordinatorių posėdis. Todėl tik tai intra komiteto nariai lieka, o padėjėjai politinės frakcijos, teisinės tarnybos, taip pat, e, taip pat gali likti, o visi kiti, kuriuo aš neišvardijau, e, turėtų palikti salę.